Tarant pranešimas apie parlamento 2017 metų finansinių įplaukų ir išlaidų samatą. Suteikiu žodį pranešėjai. Prašom, keturias minutės jums. Ačiū, pirmininkė. Pinigai be abejo nusipelno laiko, taigi gavau keturias labai vertingas minutės. Dėl metinio biudžeto e, jį formuojant e, dalyvauja ir generalinis sekretariatas, ir biudžetas, biudžeto komitetas, ir pranešėjas e, laviruoja tarp visų šių veikėjų. Ir tikrai turime labai nedaug laiko esminiams diskusijoms. To laiko tikrai labai trūksta. Bet dar reikia paminėti ir Europos komisiją, kuri tikisi, kad Europos parlamentas laikysis nustatytų terminų. Jeigu mes per plenarinį posėdį rytoj pranešimą patvirtinsime, jį mes galėsime komisijai jau ir išsiųsti. Taip pat yra ir tarp institucinis susitarimas, džentelmenų susitarimas, komisijos planuojama infliacija ir taip toliau. Visi šie e, teisės aktai, buvo, dokumentai buvo patvirtinti senų senovėje ir jais naudojamas derantis dėl biudžeto. Ir e, diskusijų metu negalima e, sumažinti drastiškai lėšų, net ir tokiais atvejais, kai tai atrodo būtina. Į visą tai turėjau atsižvelgti rengdama šį pranešimą. Noriu padėkoti įvairiems e, generaliniams direktoriams iš įvairių Europos parlamento departamentų, tarnybų, visiems padėjėjams, e, taip pat šešėliniams pranešėjams, koordinatoriams, taip pat ir komiteto pirmininkui. Ačiū Jums visiems mes parengėme pranešimą, jis jau um, parengtas, kadangi dabar sunkus ekonominiai laikai, mums reikia taupyti. Antra vertus, mes turime užtikrinti, kad Europos parlamentas tinkamai veiktų. Ir vyrė tikrai labai gyvos diskusijos, buvo ieškota kompromisų ir dažniausiai jie būdavo rasti. Uh, Na, o likusi teksto dalis gimė demokratiškai balsuojant e, e, biudžeto komitete. Aš tokiam pranešimui galiu pritarti ir raginu ir e, kitus parlamento narius balsuoti už. Dabar dėl transporto paslaugų. Biudžeto komitete apie tai buvo kalbėta taip pat ir biure. Na ir e, buvo prašyta transporto išlaidoms palikti lėšų rezervę, kad prie šio klausimo būtų galima dar grįžti vėliau ir kad galėtume vėliau apsispręsti, ar tas lėšas panaudoti, ar jas gražinti atgal į biudžetą. E, prie pranešimo yra pridėtas ir priedas. Ir ten kalbama apie tai, kad sprendimą turės priimti biuras. Tai netitinka taikinimo susitarimo, Ir aš manau, kad tai pažeidžia ir darbo tvarkos taisyklės. Nežinau, kaip e, tai ištaisyti. Aš tikrai tikiuosi, kad padėtis dar labiau nesuprasties. Aš darbėje norėčiau padėkoti ir vertėjams, kurį išvertė šį dokumentą. Kai kas bandė tą dokumentą versti per Google Translate sutaupė nemažai lėšų. Taip pat dėl mokesčių. Gal vertė irgi galėtų savanoriškai prisidėti e, prie. Gal ir mokesčių mokėtojų galime e, paprašyti svarių prisidėti prie biudžeto, e, tam, kad ir jie suprastų, ką tai reiškia. Ir galiausiai e, reikia geriau atskirti, kas yra einamosios išlaidos ir investicijos. E, mes taip pat pranešime kalbame ir apie tai, kad reikės išlaidų transporto paslaugoms. Apie tai kalbėjau. Baigdamas dar kartą noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo šiame sudėtingame procese ir tikrai tikiuosi, kad rytoj pranešimas bus patvirtintas. Ačiū, ponas Rubik, jums dvi mintas. Labai ačiū pirmininkė Maginės. Aš visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjai Tarant už šį pranešimą apie 17 metų biudžetą. Jis parengė puikia, puikų subalansuotą pranešimą ir manau, kad tikrai labai svariai prisidėjo prie to, kad mums pavyko susitarti dėl biudžeto valstybių ir vyriausybių vadovai 4 e, procentais e, sumažino septyniarių metų finansavimo programą. Kiekvienais metais e, bandoma 1 procentų sumažinti įnamasias išlaidas, dėl to mes bandome labai taupiai lėšas panaudoti. Kalbant apie administracinės uh, um, išlaidas, tai mums jas pavyko gerokai sumažinti, e, netgi 19,17 procento. Ir dabar uh, E, iš viso mūsų išlaidos, bendros išlaidos iš, išaugo 0,6 procento, tai yra mažiau negu kad infliacijo, infliacijos lygis. Taigi manau, kad e, tikrai tai yra labai taupus naujas biudžetas Ir aš manyčiau, kad ir Europos parlamento nariai galėtų pagalvoti apie asmeniškas galimybės, kaip sutaupyti parlamento biudžetą. Jeigu yra numatyta kažkokia tai viršutinė riba, tai ar būtina finansavimą iki pat viršutinės ribos ir išnaudoti. Europos parlamente e, tenka didžiulė atsakomybė kiekvienam nariui e, kiekvienas narys atskirai e, tvarkosi savo išlaidas Jis pats apsisprendžia, ar e, daug lėšų išleis ar mažai. Taigi vertėtų apie tai irgi susimastyti. Ačiū. Ponas. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti kolegai Tarant. E, jis tikrai įsiklausė į šešėlinių pranešėjų nuomonę ir pranešimas yra geras. E, tačiau turiu pasakyti, kad viskas vyko po Briuselio išpolių ir mums mm, te, teko galvoti apie 2017 metų biudžetą. Manau, kad jis yra subalansuotas ir teisingas. E, na, mes vykdome bendrą biudžeto procedūrą ir manau, kad galime pasidžiaugti, kad E, kai kas yra padidinta 1,4 procentais, tai turėtų e, padėti paleng, padengti tam tikras struktūrinės išlaidas susijusias su daugia kalbystė, e, su airių kalbos vartojimu ir saugumu. Na, aš manau, kad reikėtų labai griežtai atskirti tam tikrus dalykus. Svarbu kad reikia žiūrėti, kaip vykdomas dabartinis biudžetas ir galvoti apie ateities e, investicijas. Manau, kad biudžetas turi būti orientuotas į ateitį. Ponas Torvalds, dvi minutės. Dėkuoju, ponė Pilnikė. E, taip pat dėkuoju pranešėjui, mano bičiuliui Indrikui Tarandui Kalbant e, apie 2007 metų parlamento biudžeto preliminarią samatą, e, kyla įdomių klausimų. Ar tas procesas e, yra skaidrus, ar turi jisai būti skaidrus. E, atrodo, e, mes paprastai sakome, kad e, lėšų panaudojimo reikalai turi būti skaidrus. Mm, bet tiesa tokia, kad e, parlamento biudžetas yra tiek neskaidrus, kad e, tai jau darosi nebepriimtina. E, tam yra keletas e, priežasčių, nėra tikslių duomenų apie mūsų įprastinės išlaidas, kiek biudžeto panaudojama ne pagal tai, kam jis buvo iš pradžių suplanuotas. Sebastianas Brantas e, gimė Strasbūrė apie 1457 e, metais ir jis labai greit e, parašė knygą, kurią pavadino Kvailių laivas, kuriame plaukia grupė asmenų ir jie plaukia į Naragoniją. Ir e, Mes elgiamės panašiai kaip tie kvailiai tame laive, e, e, nežinodami, e, kaip reikia laivą vesti pavojingais vandenimis ir negaudami visos reikalingos informacijos. Mums reikia reikalauti daugiau skaidrumo ir taip ir elgsimės iki pat spalio mėnesio, kai reikės patvirtinti biudžetą. Dėkui, ponas Omaržiai. Ačiū. Na, norėčiau pasidžiaugti tuo darbu, kurį atliko mūsų pranešėjas. Šis darbas tikrai nebuvo lengvas. Su šiuo biudžetu Šis biudžetas e, kelia tris reikalavimus. Visų pirma, reikia apsaugoti ES demokratiją. Kitas reikalavimas - spręsti saugumo problemas. Ir svarbiausia, turime rodyti deramą pavyzdį. Kalbant apie pavyzdį, manau, mes tikrai galėtume čia padirbėti geriau. Man būkštauju, kad e, kai kurios išlaidos tikrai nėra visiškai naudingos. E, čia ypač kalbu, galvoju apie Europos parlamento kabinetų e, remontą. Taip pat turiu galvoje ir kai kurias išlaidas susijusias su parlamentarų transportu. Na, svarbiausias dalykas, yra mūsų gebėjimas stiprinti Europos parlamento teisėkuros galės ir Europos demokratiją. Ir nesuprantu, kodėl yra mažinamos e, vertimo e, išlaidos, e, nes buvo sutarta, kad tie asignavimai turi likti tie patys. Taigi, E, na, yra numatyta, e, numatytas vertimas ir į gestų kalbą, iš gestų kalbos tikiuosi, kad tai bus užtikrinta greitai. Panas Fernandiš, pusantros mintis. Ačiū, panė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją ir pabrėžti jo didelės pastangas. Taigi tikrai vertai norime jūs pasveikinti. Noriu priminti jums, kad ES biudžetas yra 94 procentais investicinis biudžetas. O kai kalbame apie Europos parlamento biudžetą, kalbame apie, apie penktadalį visų administracinių e, išlaidų. E, Europos Sąjungoje. Mums e, tenka prievalė renkti aukštos kokybės teisės aktus. E, Kad e, to pasiektume, mums reikia bent jau minimalių žmogiškųjų ir techninių išteklių. Gyvename įvairovėje, o tai reiškia daugia kalbystę. Tai reiškia taip pat ir saugumą žmonėms, kurie čia dirba, Taigi e, reikia visų tų dalykų, e, kurie reikalingi bendram tikslui pasiekti. Mums reikia tinkamo, veiksmingo biudžeto e, su būtinu finansavimu, kad galima būtų pozityviai reaguoti į atsirandančius iššūkius. O ES susiduria su iššūkiais. Taigi labai prašau, balsuokime už šį pranešimą. Jis nėra idealus, bet padaryta viskas, kas buvo įmanoma, kai kalbama apie lėšų taupimą e, ir generalinio sekretoriaus e, pirminio pasiūlymo patobulinimą. Dėkui. Ponas Vijotį. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau labai greitai paminėti porą aspektų e, šiame pranešime. Visų pirma, labai ačiū pranešėjai už visą nuveiktą darbą. Uh, Esu įstikinęs, kad komitete nuveiktas darbas, kuriame dalyvavo visos frakcijos, leido e, sutaupyti tikrai daug. Taigi e, padarėme daugiau, negu kad tikėjomės. Ir aš tikiuosi, kad naujos išlaidos saugumui, čia kalbu ne vien tik tais apie mūsų asmeninį saugumą, bet ir mūsų darbuotojų, pareigūnų e, saugumą, tai yra tikrai būtinos išlaidos ir jos tikrai nėra per didelės. Bet saugum, prisidengiant saugumu negalima pateisinti bet kokių e, e, išlaidų. Toliau dėl vairuotojo. Man atrodo, kad e, čia darome klaidą. E, Europos parlamento biudžetas turi e, E, būti subalansuotas ir, kad, ir e, turi būti toks, kad būtų kiek manoma e, daugiau sutaupyti. Turim, mes esame už tai atsakingi savo piliečio akise. Ačiū toliau panas Benito. Ačiū, panė pirmininkė. Pradžioj noriu pasmerkti tą būdą, kuriuo buvo suformuotas šis biudžetas Iš tikrųjų netinkamai buvo dirbama, Europos parlamento teisėkuros e, galios yra jau ir taip pakankamai ribotos, o mes turėjome, e, te turėjome vieną dieną, e, kad galėtume įvertinti komisijos pateiktą biudžetą. Visi turi verštis diržus, galėtume pradėti nuo institucijų. Nėra ypatingų išlaidų apibriešties. E, išlaidos nepamatuotos, skraidama biznio klase. Mes e, e, jungiamės prie raginimų turėti vieną Europos parlamento buveinę. E, dviejų buveinių turėjimas kainuoja daug milijonų eurų per per metus. Dabar pusantros minutės ponui Zdechovskijai. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai ir šešiliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Na, o dabar norėčiau pasidalinti vieną originalią mintimį, kuri dar šiandien čia nenuskambėjo. Galbūt e, kol kas e, dar to nesuvokėte, bet Europos parlamentas tampa vis labiau ir labiau svarbiu. Ir todėl jam kyla vis didesnių grėsmių. Todėl biudžete mes ne tik turime užtikrinti pakankamai lėšų saugumui, bet ir turime būti lankstūs, kad galėtume imtis ad hoc priemonių, kurių, pavyzdžiui, prireikė šiais metais. Yra ir dar vienas svarbus aspektas, kurį noriu paminėti. Nėra prasmės kalbėti apie tai, ar veiksminga ar neveiksminga leisti pinigus kelionėms Briuselio, tarp Briuselio ir Strasbūro. Turime faktą, ir su juo turime gyventi. Bet Europos parlamentas turi ne vieną, ne du, bet tris pastatus, kuriuos reikia užtikrinti pakankamą saugumą, užtikrinant, kad visi parlamente dirbantys žmonės būtų saugus. Na, o jeigu svarstytume, kiek sutaupinime pinigų, jeigu vieno iš tų pastatų atsisakytume, tai vargu ar tai turėtų prasmės. Mes turime kalbėti ne vien tik tai apie įplaukas ir išlaidas. Svarbiausia yra tai, kaip veiksmingai pinigai yra išleidžiami. Visi iš mūsų turime prie to prisidėti. Dėkui. Ponas Manka, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos kai sudarome biudžetą, tai ko gero nieko nebūtų paprašiau, kaip kad padauginti praėjusiu metu biudžetą iš e, infliacijos procento, infliacijos lygio. Ir aišku, reikėtų atsižvelgti ir į klaidų lygį praeisiais metais lėšas panaudojant. Uh, Noriu pasakyti, kad infliacijos lygis praeisiais metais buvo žymiai mažesnis negu, kad mes, negu tas, kurio mes tikėjomės, kai formavome biudžetą. Ir mes į tai neatsižvelgėme formuodami e, naują biudžetą kitiems metams. Mes turime labiau pasistengti. Aš tikiuosi, kad po rydienos balsavimo e, ateityje e, biudžetai bus sudaromi atsižvelgiant į realius poreikius kiekvienoje eilutėje. Turime taip pat užtikrinti, kad lėšos būtų naudojamos kiek įmanoma veiksmingiau. Ačiū. Pusantros minutės ponai Dorfman. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams. Manau, kad pasiekėme gerą rezultatą ir jo galime pasidžiaugti. Suformavome Europos parlamento biudžetą ir čia reikia e, visą laiką turėti omeny, piliečių reikalavimus, kad mes e, rūpestingai valdytumėm lėšas. Ir tikrai manau, kad yra galimybių sutaupyti. Pavyzdžiui, delegacijos daug keliauja, būtų galima pagalvoti, kiek asmenų turėtų keliauti, e, kiek darbinių kalbų mums reikia. Tai tikrai padėtų nemažai sutaupyti. Antra vertus, aš manau, kad reikia užtikrinti ir parlamentaro darbo kokybę. Uh, Na ir tai reiškia, kad reikia finansuoti bendradarbius, politinės partijas ir taip pat e, yra įvairių asociacijų parlamente. E, yra būtina užtikrinti, kad parlamente vyktų ir demokratinės diskusijos. Aš manau, kad e, visą tai turint omeny reikia formuoti biudžetą. Aš biudžetui galiu pritarti be jokių išlygų ir tikrai norėčiau, kad visi rytoj balsuotumėm už. Labai ačiū. Dabar spontaniški pasisakymai. Visų pirma, ponas Negresko, e, vieną minutę prašom. Ačiū. Pirmininkė, dėl parlamento 17 finansinių metų įplaukų ir išlaidų samatos pranešimą. Galiu, pranešimą galiu pasakyti tai, kad biudžetas turėtų būti toks, kad parlamentas galėtų funkcionuoti. Taip pat būtina užtikrinti didesnį skaidrumą ir veiksmingumą. Biudžeto skelbimas interneto svetainėje reiškia, kad mes norime, jog visi ES piliečiai galėtų mus geriau suprasti. Jeigu mes norime stiprios demokratijos, reikia ir stipraus Europos parlamento, kuris bendrautų su piliečiais, kuris ne tik būtų žinomas Bruselėje ir Strasbūrė, bet ir visoje Europos Sąjungoje. Ir dėl to aš nemanau, kad reikia daryti skirtumą tarp įvairių valstybių narių. Dabar matome e, skirtumus. E, E, darbuotojams iš rytų Europos. Panašu, kad jiems ketinama mokėti mažiau, bet tai neteisinga. Ponas Marijas, pirmininkė, dėl Europos parlamento 2017 metų numatomų pajamų išlaidų e, tarp prioritetų yra minimas saugumas ir kibernetinis saugumas. E, biudžet ten numatoma padidinti 3 kablelis kažkeliais procentais šiam tikslui skirtas išlaidas. Palyginti su 2016 metais. 36 milijonai eurų yra numatyti kaip investicijos į saugumo sritį. Bet e, aš manau, kad pirmiausia reikėtų įvertinti parlamento poreikius ir riziką. Reikia įvertinti saugumo priemonės ir jų poveikį biudžetui. Reikia mm, tiksliai pristatyti, kaip keisis biudžetas, kad būtų užtikrintas e, išlaidų skaidrumas. Skaidrumas turi būti visur. Pone Niriada, visų pirma norėčiau padėkoti ponui Tarant už darbą rengiančią pranešimą. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į e, airių kalbai teikiamą prioritetą. Džiaugiuosi, kad airių kalba susilaukia paramos. Mūsų kalba turi būti puoselėjama ir ji turi turėti tokį patį statusą kaip kitos kalbos Taigi mes dabar sugebėjome pasiūsti žinę apie tai, koks, kokia svarbi yra mūsų tapatybė ir kad ji yra pripažįstama e, šiame parlamente. Ir džiaugiuosi, kad e, šiam tikslui bus skirta 3,7 milijono eurų. Tikiuosi, kad bus pradėtas darbuotojų prieimimo procesas ir bus teikiamos kalbinės paslaugos. Tikrai tikiuosi, kad ateityje galėsime kalbėti airiškai. Aš tikrai kovojau už šią kalbą ir tikiuosi, kad bus teikiamos šios paslaugo, kalbos paslaugos. Ačiū toliau ponas Vigas. E, šiame pranešime atkreipiame dėmesį, kad e, yra raginama didinti išlaidų veiksmingumą ir skaidrumą. Uh, E, vis dėlto e, racionalizuojant išlaidas neturi būti jokios diskriminacijos ir niekas neturi likti e, nuo šalyje. Na, taupimas mus paveikė Mm, daug dabar dėmesio skiriama saugumui, bet iš tikrųjų atrodo, kad parlamentas pamažu virsta tvirtovė. Mes nesuprantame, kodėl e, yra mažinamas darbuotojų skaičius, jeigu Europos parlamentas nori atlikti svarbesnį vaidmenį. Manome, kad e, šis parlamentas turėtų rodyti pavyzdį, kaip reikia elgti su darbuotojais. Ačiū dabar sutiksiu žodį pranešėjui, ponui Tarant. <coughs> You, an... Dėkoju, ponė. Pirmininkė, vyko įdomi ir e, turninga diskusija. E, iš tikrųjų, e, pastabas ir pasisakymai man padarė labai gerą įspūdį. Čia, šioje salėje, vėlyvą vakarą yra apie 20 parlamentarų ir mūsų požiūriai tikriausiai apspręs rytojaus balsavimą. Aš esu pasirengęs e, demokratiniam rezultatui, esu pasirengęs ir paskutinės minutės daryboms šią naktį, jeigu norime patobulinti šį pranešimą. E, Jeigu kalbame apie kompromisą tarp e, atskirų institucijų, politinių frakcijų ir asmenybių, e, ne vienas toks pranešimas negali būti idealus. Man teko su daugeliu asmenybių kalbėtis, e, visada bus kritikuojančių, besišaipančių ir prieštaraujančių. Kaip ten bebūtų, rytoj balsuosime, balsuokime ir pamatysime, kas atsitiks. Dėkui. Dėkoju ir jums, baigiame.